komitetas. Balsavimas vyks 12 valandą ir toliau pagal darbo atvarkį yra klausimai, kuriuos atsakoma žodžiu, tai yra dėl šmarinbarbo viruso protrukio. Na ir pirmiausia, suteiksiu žodį šio klausimo autoriams. Pirmiausia, Leharik, dvi minutės.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 Dėkui kolega Lijarik ir dabar kolega Nikolson. Uh, much, President. Ačiū, ponė pirmininkė. Šmalenbergo viruso protrūkis yra labai pavojinga situacija ūkininkams, kurie turi susitaikyti situaciją, kai žūva galvijai. Mes žinome, kad galvėjai praeitą rudenį nukentėjo nuo to viruso, bet tik dabar matome, kokiu padarinių jis atnešė. Vis dar daug ėriukų ir viršiukų e, bus atvesta pavasarį. Taigi mes turime parengti proporcingą reakciją į šią susikloščią situaciją. Panašu, kad virusas nekelia grėsmės žmonių sveikatai. Dėl to tokiose šalyse kaip Rusija, Egiptas, jos uždraudė galvijų iš ES importą. Aš manau, kad tai yra perdėm didelė reakcija ir tikrai negalime taiksytis tokia protagonistiška politika. Virusas dažniausiai yra perduodamas mašalų ir netgi nesvarbu, kiek bandysime kovoti su tuo protrukiu, vis tiek virusas bus nešiojamas mašalų e, įvairiose valstybėse. Nepaisant sunkumų reikalingas valstybių narių suderinti veiksmai, reikalingi duomenys, kad tiksliai žinotume, kiek išplitęs yra šis virusas, reikia imtis priemonių ir nuraminti visuomenę ir priekybos partnerius trečiosiuose šalyse, kad mūsų maisto gaminamo ES saugos standartai yra aukšti. Ir pastangos kovoti su virusu, kuriant vakcinas, tos priemonės turi būti remiamos tam, kad ateitie ūkininkai visoje ES neturėtų patirti tokių protrukių. Ačiū. Dėkoju kolegai Nikolson ir dabar dvi minutės kolegai Des. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Dėkoju šios dienos diskusijos dėl šios lygos, kurią sukelia vadinamasis Šmalenbergo virusas. Ir pasak mokslininkų, šis virusas labai panašus į kabanį virusą, e, kuris apnikdavo Australijos ir Afrikos galvys ir gyvūnus. Kabanį virusas nepavinga žmonėms, todėl galime daryti prielaidą, kad ir Šmalenbergo virusas nėra pavojingas žmonėms vis dėlto Šmalenbergo virusas e, yra pavojingas, nes dėl jo gali kilti didelės ekonominės žalos. Pone komisarė, reikia dėti visas pastangas tam, kad būtų pribotas šis lygos protrukis ir jį būtų išnaikinta. Norint taikyti tinkamas priemonės, reikia viso, e, viso Europinio lygio informavimo prievalės, kuri leistų surinkti duomenis. Kaip jau minėjau, e, šį virusą perkelia e, mašalai ir uodai, taigi tik tinkamai skiepijant galvys galima apsisaugoti nuo šio viruso. Taigi mūsų frakcija dės visas pastangas tam, kad būtų skatinamos tinkamos vakcinos kūrimas ir ši vakcina kuo greičiau būtų pateikta į rinkas. Taip pat manau, komisijos užduotis yra kiek įmanoma greičiau apdoroti turimus duomenis tam, kad galima jais būtų pasinaudotis ir atitinkamai tuo remintis imtis priemonių. Taip pat, mano manimo, yra komisijos užduotis, kaip jau buvo minėta, e, siekti, kad Rusijos prie importo draudimai, kurie galios nuo kovo 20 dienos, būtų panaikinti. Lygiai taip pat reikia siekti, kad būtų panaikinti ir JAF, Egipto, Sirijos ir kitų taikomi priekybos apribojimai. Nes atrodo, tai nekel, nes virusas žmonių sveikatai poveikia neturi. Dėkoju kolegai Des ir dabar dvi minutės kolegiai Raimers. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos. Praeitais metais buvo nustatytas naujas galvijų virusas, kurio pasakoje viršeliai ir um, eriukai gimsta su apsigimimais. Tikriausiai ši lyga atkeliavo iš kitur, tačiau tai kelia didelę žalą žemės ūkio ūkiams ir jie kol kas nesulaukia pagalbos. Visi sutarėm dėl to, kad kai atsiranda nauja lyga, reikia tinkamo mokslinio stebėjimo ir mokslininkai turi nustatyti, ar tai yra naujos lygos protrukis ar ne. Tam reikia laiko, tačiau kaip tik to neturi tie ūkiai. Ūkiams reikia pagalbos. Jie nori e, pagalbos, pavyzdžiui, solidarumo iš e, atitinkamo fondo. Taigi norėčiau sužinoti, komisija parengs standartinę strategiją kovai su naujomis lygomis. Norėčiau sužinoti, e, E, kada nuo jų at, lygų atveju šalia stebėsenos bus numatytos kovos priemonės ir pagalba nukentėjusiems ūkiams. Palaiko trūksta, lyga ir toliau plinta. Ir ES prekybos partneriai reaguoja nu, uždrausdami importą, o ūkiams nepadedama. Nors e, vėlgi greičiausiai e, virusas nėra tiesiogiai pavojingas žmonėms ir neįmanoma užsikrėsti tiesiogiai. Kaip komisija ketina elgtis su eksporto draudimais? Neretai e, dabar dėl to, kad žmonės keliauja vis didėja mobilumas, atsiras ateityje daugiau tokių įvežtų lygų ir tam reikalinga strategija kovai su šio fenomenu. Dėkoju. Dėkoju kolegiai Raimars. Ir dabar pasisakys komisarė Hedegar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolego dalį negali atvykti šiandieną, todėl atsakysiu komisijos vardu jūsų klausimus. Aišku, komisija labai atidžiai sekė nuo pat pradžių šmalengorbo viruso protrukį ir bandė koordinuoti ES atsaką. Taigi jau dabar galime atsakyti ponė Raimers, kaip mes ketiname E, nustatyti standartinę procedūrą kovai su tokiamis lygomis. Mes jau dabar turime gerą mechanizmą, kuris leidžia deramai sureaguoti į naujas ir antančias lygas. Šie mechanizmai leidžia mums e, nustatyti viruso šaltinius ir parengti koordinuojamosius veiksmus. Neseniai vykusi reakcija e, į atitinkamų bakterijų ir epidemijų protrukį parodė, kad ES yra deramai pasirengusi ir vadinamosios vienos sveikatos koncepcijos pritaikymas leidžia reaguoti taip, kaip reikia. Dabar mes turime galimybę e, ištobulinti esamus mechanizmus ir pagal naują gyvūnų sveikatos strategiją komisija imsis tolesnių veiksmų, kad Europos e, Sąjungos lygmens veiksmai dar labiau pagerėtų. Be to turime gairių dokumentą. Jame įvardinti pagrindiniai prioritetiniai veiksmai, Komisija šį dokumentą jau parengė, e, valstybių nalių ekspertai ir suinteresuotos pusės jį patvirtino. Dėl tolesnio viruso plitimo reikia pasakyti, kad jis tarp gyvūnų e, pradėjo reikštis jau aštuoniuose valstybėse narėse. Ir nepanašu, kad žiemos metu e, viruso atveju būtų rasta. Dabar pritaikytos kontrolės ir stebėsinos priemonės jos veikia. Galiu pasakyti, kad šiuo metu sergančių gyvūnų eksportas ES nėra leidžiamas. Veterinarnės priemonės, kurių reikėtų imtis, turi būti proporcingos ir subalansuotos. Privalu atsižvelgti į tai, kad pagal esamą informaciją šio viruso poveikis gyvūnų sveikatai ir gamybai yra ribotas ir nėra jokių duomenų rodančių, kad žmonės gali užsikrėsti šio virusu. Tačiau Europos komisija paprašė EFSA surinkti duomenis iš valstybių narių, kad būtų galima toliau įvertinti špalengivergo viruso poveikį e, gyvūnų sveikatai, gyvūninės kilmės produkcijai ir gyvūnų geroviai. Europos komisija, EFSA ir valstybių narių kontaktiniai asmenys renka duomenis ir jais keičiasi. Trūksta žinių dėl šio viruso, nes jis labai naujas. Kad tų žinių būtų surinkta tiek, kiek reikia, komisija rengia ir teikia finansinę paramą mokslininkų tyrimams, kad e, jų išvadomis remintis būtų galima sukurti gerą veterinarinę politiką ir ateityje būtų priimtos reikalingos kontrolės priemonės arba ES valstybių narių lygių arba sąjungos lygių. Kaip bet kokios kitos virusinės lygos atveju nėra konkretaus būdo gydyti gyvūnus užsikrėtus iš Malenbergo virusų. Kol kas negalime nuspėti, kada atsiras veiksmingoje vakcina. Mes e, įsivaizduojame, kad E, iškilus bet kokiai rizikai žmonių sveikatai, kaip buvo praeisiais metais pasakyta, bus imtas reikiamų priemonių, tačiau yra patvirtinta, kad nepanašu, kad žmonės gali užsikrėsti šiuo virusu. Ir surinktieji iki šiol duomenys tai tik patvirtina. Tačiau dabar negalima atmesti tos galimybės, kad atsiradus naujiems duomenims Europos komisija paprašys, kad uh, e, SPV uh, e, atnaujintų informaciją ir atsižvelgtų naujausius pokyčius ir įvykius. Europos komisija apsima visą atsakomybę, kad būtų užtikrintas geras Europos ankstyvo įspėjimo ir reagavimo sistemos taikymas. Gerbiami parlamentarai, nepaisant tokio griežto mūsų požiūrio, dabar jau dešimt trečiųjų šalių prašė, kad būtų pritaiktos priekybos apribojimo priemonės dėl Šmalenbergo viruso. Europos komisija sutinka su tuo, ką sakė ponas Nikolsonas. Turime e, proporcingai reaguoti. Manome, kad e, ribojimo priemonės e, m, apribojant ES gyvūnų eksportą yra disproporcingos ir netitinka mokslininkų iki šiol padarytų išvadų. Todėl Europos komisija dirba su trečiosiomis šalimis, kad būtų užkirstas kelias priekybos apribojimams vis arba jie panaikinti. ES turi vengti nepagristų rinkos iškraipimų vidaus rinkoje ir tarptautinėje priekyboje. Būtina ir toliau e, padėti vertinti iš deramos perspektyvos. Ačiū. Ačiū komisarė. Dabar frakcijų vardu suteikiu žodį poniai Delangė pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Girdėjau, komisija sakė, kad reikia stebėti, studijuoti, tačiau reikia užtikrinti veiksmus visuose lygiuose, ypač e, dėl ūkininkų, kuriems dabar situacija labai neaiški, o taip pat dėl piliečių, kurie rūpinasi, ar tai nesukels poveikio sveikatai. Pažvelgus į šalis, kurios uždarė savo sienas Europos produktams, matome, kad kai kurios e, tiek gyviems, tik gyviems produk, e, gyvuliams neleidžia būti eksportuotėms, tačiau kai kurios nepriima ir jų produktų. E, jos yra numačiusios įvairiausius patikros etapus prieš įsileisdamas tokius produktus. Ką komisija ketina daryti, kad būtų panaikinti tokie apribojimai, kadangi komisija turi išskirtinės teisės šioje srityje? ir jie gali pradėti dvišalės dėrybas, tačiau jei ministrams, nacionaliniams ministrams atrodytų, kad jie galėtų greičiau pasiekti tų apribojimų panaikinimo, tai reikia imtis ir nacionalinių veiksmų. Aš esu tikra, kad komisija galėtų susitvarkyti su šia problema, pasinaudodama savo išskirtinėmis teisėmis. Taip pat e, reikia surinkti Tai būtinus įrodymus ir duomenis e, atitinkamams šalims. Taip pat įrodyti, kad ta lyga negali būti perdodama žmonėms, tačiau tai jūsų komunikate reikia aiškiau pasakyti. Ačiū. Dabar žodis ponui Groti. Ačiū, ačiū komisarė už suteiktą galimybę aptarti šį svarbų klausimą kartu Mano šalyje 900 ūkių dabar buvo paliesti iš Malenbergo viruso ir jis be abejo plinta, o tai be abejo e, e, sukelia viešas diskusijas, kelia nerimą e, žemės ūkio sektoriuje, taip pat kyla nerimas dėl prarastų pajamų, o taip pat ir dėl visuomenės veikatos. Aš nemanau, kad kas nors galėtų visiškai tiksliai pasakyti, kad šis virusas negali būti perdodamas žmonėms, o EFSA paskelbė, kad ir toliau glaudžiai bendradarbiaus Europos lygų prevencijos ir kontrolės centru ir stebės bet kokias galimas pasiekmes žmogaus sveikatai. Man atrodo, kad tai yra be galo svarbu. EFSA be abejo e, atliko bandymus ir simulacinę situaciją sukūrė, siekdama išsiaiškinti, koks būtų šio viruso protrukio po, poveikis. Ir dabar baiminasi, kad pavasarį ir vasaros pradžioje e, visokios lervos ir musės perneš tą virusą dar plačiau. E, Ir dabar reikia numatyti įvairias priemonės, kurias bus būtina patvirtinti, siekiant kovoti su įvairiais galimais scenarijais, kurie buvo numatyti šios veiklos metu. Aš nežinau, ar jie jau numatė tas priemonės, ar dabar tik analizuoja duomenis. Žinau, kad tai yra naujas, nauja problema ir kad neturime konkrečių įrankių E, kovoti su šiuo virusu dabar. Tačiau man būtų įdomu sužinoti, kokias tiksliai priemonės komisija yra numačiusi. Ar kokių jau ėmėsi siekdama suvaldyti šio viruso plėtimą į visas valstybės narės. Dabar paveiktos aštuonios ir tikrai nenorime, kad jis plistų dar daugiau. Ačiū dabar ponas Brūtė. Dabar ponas Ilverda. Mano valstybėje Airijoje nėra pranešimų apie Šmalenbergo virusą. Aš tikiuosi, kad mes tokie ir išliksime. Tačiau man labai rūpi, kad viena iš pagrindinių ES priekybos partnerių Rusija nuo kovo 20 uždraudė gyvūnų eksportą iš ES valstybių narių. Tai darydama Rusija uh, nepriima mėsos uh, vienos. Uh, keulienos ir jautienos iš visos ES. Tai rodo, e, kaip nepagrisai yra įvertinta padėtis. Rusija yra viena iš pagrindinių partnerių ir buvo viena iš pagrindinių partnerių 2011 metais, todėl mes turime šią problemą spręsti kuo greičiau. Aš sveikinu Europos komisijos ryštą e, tarti su trečiosiomis valstybėmis narėmis, kad būtų mažinami priekybos apribojimai. Mes turime pasirūpinti, kad priekyba nenukentėtų. Mes turime pasirūpinti, kad Europos komisijos pozicija būtų aiškiai išreikšta mūsų priekybos partneriams. Ačiū kolega Elvort, toliau kolega Hoisling vieną minutę. Skaičiai aiškus. 944 atvejai, e, ūkiai Vokietijoje ir kitose valstybėse nukentėjo nuo šio viruso. Panašu, kad Europos komisija e, nepalieka šios problemos sprendimo tik valstybėms narėms. Neretai e, lygų atveju ūkininkai yra paliekami savo valiai ir nesulaukia jokios pagalbos. Vis daugiau valstybių įveda importo e, draudimą, e, reiškiantis virusui. Aš nesuprantu, kodėl Europos komisija bando numenkinti šios problemos e, rimtumą. Mums reikia surinkti mokslininkų informaciją ir žinoti, kaip su ją elgtis, kad galėtume padėti žmonėms ir uh, avinink, avių augintojams. Avių augintojai jau anksčiau yra nukentėję nuo mėlynojo liežuvio lygos viruso. Tai yra daugelio žmonių pragyvenimo šaltinis uh, gyvulių auginimas. Ir mes e, turėtume geriau išsiaiškinti, kaip galime libas, lygas pažaboti, nes jų atsiras vis daugiau dėl klimato kaitos. Ir labiau turėtume dirbti klimato fronte. Ačiū, ponė Hoisling. Toliau, ponė Girling, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip aš suprantu, tai yra pirmas visiškai naujoviškas virusas e, pasirodęs e, per po 20 metų. Mano rinkiminė apygarda jis yra užfiksuotas linijiniu būdu maždaug 200 mylių iš šiaurės į pietus e, spinduliu ir labai greitai tas virusas plinta. Taigi ką aš norėčiau, kad Europos komisija padarytų? Prašyčiau. Įvertinkite štai ką. Įvertinkite greitų ir ištingų veiksmų reikalingumą. Uh, Antras dalykas - priekybos apribojimus, kuo greičiau sureguliuokite. Ūkininkams reikia sprendimų šioje srityje. Be to, kuo greičiau reikia priimti sprendimus dėl gydimo ir privalomo vakcinavimo. Surinkite reikalingus patikimus duomenys ir galiausiai, svarbiausia, traktuokite e, šią situaciją kaip įspėjimą. Klimato. E, klimatas keičiasi, vis daugiau virusų plinta per orą ir visai įmanoma, kad gali iškilti visai eilė naujų virusų, ar mes sugebėsim susidoroti, ar mūsų sistema yra pakankamai gera tam. Ačiū, kitas kalbėtojas yra ponas Nikolesku pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad yra du šių diskusijų aspektai. Pirmiausia, turime pažvelgti į tai, kokia problema svarbi yra. Epidemija prasidėjo penk, prieš penkerius metus, tačiau, tačiau virusas egzistuoja 1200 ūkių. Iki šiol neturime patikimų duomenų, dabar artėjame prie vasaros, kur pasiekmes bus dar didesnės. Mm, taip pat e, turime pasirūpinti ir uh, gyvulių būklę, taip pat atsižvelgti į eksporto pribojimus, kuriuos įsivedė mūsų partneriai. Komisija atsakydama į sausio klausimą parodė, kad tokie apribojimai nėra pagristi ir netitinka pasaulio sveikatos organizacijos ir gyvūnų gerovės standartų. Dabar Nuo kovo 20-osios bus e, vertinami visi valstybių narių gyvuliai dėl šio viruso ir taip pat e, buvo pasiūlyta teikti informaciją Rusijai, kaip e, kovoti su šiuo virusu Rusijoje. Tačiau taip pat komisija turi surinkti daugiau organiz... informacijos, kas vyksta Rusijoje. Taip pat mes turime atsižvelgti į tai, kas įvyko praeitie Taigi, ką komisija norėtų pasiūlyti atsižvelgdama į mūsų dialogą su Rusijos delegacija? Ačiū. Ačiū, ponė Nikolesku. Dabar poniai Rodus žodis dviem minutėm. Ačiū, pirmininkė kad man labai džiugu, kad po šio žodinio klausimo pateikimo mes galime kalbėti apie Šmolenbergo virusą, nes tai rodo, kaip rimtai mes žiūrime į šį klausimą. Daug ūkininkų dabar yra pasimetę Vokietijoje. Kaip jau sakėme, 944 ūkiai buvo paveikti šio viruso. Ir dėl to kilo įvairių problemų. Mano regione, Šlezvig-Holstein regione, Yra daug avių augintojų ir daug avių mm, buvo apkrėstos šio virusu. Dabar, kai gimsta eriukai, tai reikš, kad mm, daugeliu jaukių iškils reali grėsmė. Mm, viruso aukų skaičiai ir toliau auga. Mano regione avių augintojai kenčia, taip pat kenčia ir galvijų augintojai. Mano regione ūkių, kur, pa, kuriuos paveikė šis virusas skaičius, smarkiai išaugo per trumpą laiką. Taigi, ūkiai kenčia dėl to, kad e, gimsta deformuoti arba negyvi eriukai ir e, veršeliai. Ir e, informacijos mes tikrai neturime pakankamai, taip pat nėra jokios vakcinos. Vakciną reikia kuo skubiau sukurti. Ir noriu paklausti, ar komisija remia pastangas išrasti tą vakciną. Taip pat man įdomu sužinoti, ar galbūt būtų įmanoma labiau padėti ūkiams, kurie nukentėjo finansiškai. Kokia yra veiksmų laisvė komisijos kokias priemonės jau pradėjote įgyvendinti. Prašau, informuokite mus apie tai, ką darote, nes ūkininkai to tikėsi iš jūsų ir iš mūsų. Ačiū, ponė Rodus, dabar ponui Šnelhat žodis pusantros minutės. Ponios ir ponai, komisarė. Aš manau, kad nereikėtų per daug gazdintis. Labai dažnai Šmalenbergo virusas paveikia tam tikrą skaičių gyvulių, tačiau taip pat pastebėjome, kad patys gyvul, gyvuliai išvysto imunitetą, atsparumą šiam virusui. Metų metus kalbėjome apie įvairias ligas ir dažnai ėmėmės svarbių būtinų žingsnių Taigi manau, kad galėtume teikti, remdamiesi patirtimi komitete, kad dažnai praeitie bent jau baime tokiais atvejais buvo perdėta. Šiuo atveju taip pat turėtume būti atsargus. Aišku, be galo svarbu, kad, jį, kad šią situaciją reikia stebėti ir sekti, tačiau taip pat turime pasidomėti, ar reikia imtis drastiško kokiu nors priemonių, o kai dėl kompensacijos, tai man atrodo, kad e, tai yra per toli siekianti, siekiantis pasiūlymas. Ačiū. Ačiū. Pone Šnelhart, dabar pradedame procedūrą, prašau žodžio. Ponas Jar, pusantros minutės. Aš taip pat manau, kad be galo svarbu, kad aptarėme šį klausimą Europos parlamente. Pirmiausia, reikia pagalvoti, kad ši problema paveikė daug ūkininkų, kaip ir buvo minėta, ypač, gal, ypač avių augintojus, kurių pelningumo lygis ir taip yra nedidelis jau įprastoje situacijoje. Taigi čia kils tikrų problemų, tačiau turime laikyti subsidiarumo principo ir užtikrinti, kad imtumėmės veiksmų vietos ligmenyje. Taip pat nerimauju dėl uh, vartotojų apsaugos nuo šios epidemijos. Man atrodo, juos reikia informuoti, kadangi mes priimame sprendimus remdamiesi ne visada moksliniais duomenimis. Turime žinoti, ar šis virusas yra ar nėra žalingas žmonėms. Trečia, e, turėtume e, pasižiūrėti į neproporcingų priekybos sankcijų problemą. Ačiū, ponė Jar. Toliau ponas Uberma vienai minutiai. Labai ačiū. Daugiau negu tūkstantis ūkių Europoje jau dabar kenčia nuo Šmalenbergo viruso. Ir tas virusas e, plinta gana greitai. Matome, kad temperatūra kyla, atitinkamai viruso plitimas didės. Aš galvoju apie tokias valstybės kaip Vokietija, Prancūzija, Niderlandai, Anglija, kur e, gyvulininkystė vykdoma plačiu mastu ir tie stambus ūkiai gali nukentėti. Mes e, turime e, apsaugoti tokius stambius ūkius. Vietoj to mes turėtume orientuoti e, ūkius į ekologiškesnį ūkininkavimą. Aš ypač galvoju, pavyzdžiui, apie Alpių regionus Austrijoje. Ir be abejonės mes turime imtis prevencinių priemonių ir skatinti ekologišką ūkininkavimą. Mes be abejo turėtume padėti visiems, kurie nuo to virso nukenčia. Ačiū, ponios ir ponai. Galiu dabar pasakyti, kad jeigu E, nepakankamai aiškiai prašysite, mes jums nesteiksim žodžių. Ponios ir ponai, sako ponė Basesku, šis e, atvejis yra dar vienas įrodymas, kad ES reikia naujų sveikatos apsaugos standartų. Deja, dar neturime e, gydimo nuo šio viruso ir vakcinos ir akivaizdu, kad epidemija balandžio mėnesį dar labiau išauks. Todėl ES turėtų stengtis e, užtikrinti, kad ūkininkai būtų e, laiku informuojami valstybėse narėse. Reikia nuolat stebėti zonas, kurios dar nėra paveiktos viruso ir išsiaiškinti e, taršos šaltinius. Be to būtina. E, pataisyti diagnozę ir pranešti apie tai valstybės narės, kad būtų galima izoliuoti provežio šaltinius. E, komisijos pirm... narė. E, virusas jau yra apie virusą jau yra pranešama ankstyvojoje grandinėje, bet kaip jūs informuosite ūkininkus ir gamintojus vėliau? Ačiū, ponė Basesku. Tuo spontaniškų pasisakymų etapą baigiame ir suteikiu žodį komisijos nariai Hedergord. First, uh, Ačiū. Pirmiausia, ponė Hoislinge, noriu pasakyti, kad komisija e, tikrai įvertino šios situacijos svarbą. Pone Grilling e, įvardijo įvairiausius veiksmus, kuriuos, kurių galėtų imtis komisija. Man atrodo, kad aš juos visus minėjau e, anksčiau mes jau tai darome. Poniai Delangi ir kitiems norėčiau atsakyti dėl tų dešimties šalių, kurios pagrasino e, įvesti priekybos apribojimus. Kaip jau sakiau, komisija E, kalbasi su tomis dešimt, dešimt šalių. Vienas pavyzdys. Komisaras Daliai e, susisiekė su Rusijos valdžios institucijomis ir dabar komisijos delegacija kaip tik ir lankosi Maskvoje, bandydama išspręsti šią problemą. Visi labai rimtai žvelgia į šią situaciją. Taigi, kai naujos lygos, kai nauji pavojai pasirodo, mes uh, turime koordinuoti savo veiksmus, apsikeisti duomenėmis ir pasitelkti savo mokslinės ir kitas atsakingas institucijas. Viena iš, vienas iš būdų, kur rasti naujausią informaciją apie šį klausimą, tai yra nuorodinis dokumentas internete. Kai tik gauname naujos informacijos, iš karto patalpiname ją ten. Ir ji būna suderinta su ūkininko organizacijomis ir valstybėmis narėmis. Taigi ten galima pasiskaityti naujausią informaciją dėl to, kokia yra situacija. Dank, Frau. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass wir hier so einen Lärmpegel haben. Ačiū, komisarė. Atsiprašau už visą tą triukšmą salėje. Mes norėjome padaryti ilgesnę pertraukėlę, tačiau dėja kolegos nelabai paisos kalbėjimo reglamento. Žmonės kalbasi salėje, yra bent jau penki kolegos, kurie pasisakė šiuo klausimu. Dabar e, nutraukėme darbą iki balsavimo laiko.